patvirtinti šį mandatą. Ar yra komentarų? Mandatas yra patvirtinamas. Na, o dabar perinam prie balsavimo ir pradėsime nuo pono Zvefka pranešimo. Jurisdikcija ir teismo sprendimas civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas. Vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Primta. Mulder pranešimas - prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimas. Čia taip pat vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Rodberin pranešimas specialios laikinosios ES pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų darbinimo priemonės. kas prašo žodžio? Ponas Landsberg. Aš balsavau už, nes neturiu kortelės. Nelė. Pasižymėjome. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Dabar panas Rosbach rekomendacija ES prisijungimas prie viduržėmio jūros apsaugos nuo taršos, e, kas už, prieš, prieš, priimta. Kristisen rekomendacija, EB ir Danijos bei Grenlandijos žvejybos partnerystė, partnerystės susitarimas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. priimta. Dabar pono Kazinį pranešimas. ES piliečių gyvenančių valstybėje narėje ir nesančių šios valstybės piliečiais teisė būti kandidatais. Vadinit pasavimas pradedame. Baigiame. Priimta. Kolin Langen pranešimas direktyvos dėl vartojimo kredito sutarčių įgyvendinimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Jazlovietska, socialinių investicijų paktas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Žozebovė pranešimas, žemės ūkio produkto propagavimas ir informavimas apie juos, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Galo pranešimas, perpardavimo teisės direktyvos įgyvendinimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Guerrero Salom pranešimas Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio pakeitimas. Pranešėjas, prašau žodžio, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai trumpai pasisakysiu, aš norėčiau tiesiog pasinaudoti galimybę ir padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir koordinatoriams konstitucinių reikalų komitete, kurie kantriai su manimi dirbo per šiame gan sudėtingame procese, patvirtinant šią reformą. Na ir aš, ponia pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad šio straipsnio, šios taisyklės pakeitimas įsigalios, turėtų įsigalioti gruodžio 10 dieną pagal įprastinę procedūrą, tai yra pirmoji kitos dalinės sesijos diena. Taigi, nuo tos dienos tai pradės įtakoti ir teisėkuros procedūras, kai, kur atitinkami komitetai dar nėra patvirtinę dėrybinių įgaliojimų ar dėrybininkų komandos. Dėkuoju pasižymėjusią informaciją. Kas už šį pranešimą? Prieš? Susilaiko? Priimta? Dabar Aš buvau pamiršusi, sako pirmininkė, pakeitimus pirmą, ketvirtą ir šeštą. Priminsiu, jog reikia kvalifikuotos balsų daugumos. Kas už šiuos pakeitimus? Pirmą, ketvirtą, šeštą. Prieš. Susilaiko. Priimti pakeitimai. Trečias pakeitimas. Dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? prieš susilaiko priimta. Septintas pakeitimas dalimis, kas už pirmą dalį, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Antrasis pakeitimas atkrenta. Tuomet periname prie 11 ir 14. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 5 ir 18. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 18. Už prieš, susilaiko, atmesta. 12 ir 15, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 5 už, prieš, susilaiko, priimta. 5 ir 18, kas už, už prieš, susilaiko, priimta. 17. Už, prieš, susilaiko atmesta. 8. Už pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko priimta. 9. Taip pat dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šešioliktas atkrenta, dešimtas, kas už, prieš. Neaišku, pasitikrinkime elektroniškai. Vardinis balsavimas, pradedame. Čia reikia kvalifikuotos balsų daugumos. Baigėme balsuoti. Atmesta, nes reikėjo daugiau balsų. 16 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar siūlome dėl viso, visų balsuoti dėl viso pasiūlymo, reikalinga paprastoji balsų dauguma, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar pereisime prie kito pranešimo, tai yra pono Ilčiavo pranešimas dėl parlamento darbo tvarkos taisyklių 181 ir 182 straipsnių pakeitimo. Kvalifikuotai balsų dauguma reikalinga. Norėčiau atkreipti į tai jūsų dėmesį, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar pasiūlymas paprasta balsų dauguma reikalinga, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar perėsime prie pono Vim Vandenkamp pranešimo dėl dviračių ir dviračių, dviračių transporto priemonių bei keturačių patvirtinimo ir rinkos priežiūros. 148. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Pirmasis blokas. Kas už? Atsiprašau, atkanta automatiškai. Dabar dėl, balsuojame dėl viso pasiūlymo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Dėl teisėkros pasiūlymo balsuosime vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Balsavimas yra baigiamas. Patvirtinta. Dabar pereisime prie Panzerį pranešimo dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo. Balsuosime dėl pirmojo bloko 320 pakeitimų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis blokas atkrenta automatiškai ir balsuojame dėl pakeisto pasiūlymo. Kas už? Kas prieš? susilaikę, patvirtinta. Balsuojame dėl teisėkuros pasiūlymo vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Balsavimas yra baigiamas. Patvirtinta. Dabar pereisime prie kito pranešimo, pono Tero pranešimo dėl integruotos Europos mokėjimų kortelės internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimo. 41 punktas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Nėra aišku, sako pirmininkė, balsuosime vardiniu balsavimu dėl antrosios dalies. Prašau, balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar perėsime prie 43 punkto, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, antroji, atsiprašau, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, 43 punkto, kas už, kas prieš, susilaikę, norėčiau patikrinti. Balsuojame elektroniškai dėl antrosios 43 punkto dalies. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar perėsime prie pono Alkadrui pranešimo dėl šešėlinės bankininkystės. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Dabar perėsime prie ponios Kosta pranešimo dėl vaikų apsaugos skaitmeninėme pasaulyje. Devintasis punktas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtina. Pone Kosta, jūs norite kažką pasakyti, kaip pranešėjai? Prašau. Labai trumpai, ponė pirmininkė, noriu priminti kolegoms, jog šiandien yra 23-osios e, vaikų metų jungtinių tautų metinės. Norėčiau priminti vaikų teisę šiame kontekste ir dėkoju taip pat e, Lybe šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms, kurie prisidėjo prie e, pranešimų rengimo. Ačiū, ponė Kosta. Taigi balsuojame dėl antrosios devinto punkto dalies. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 24 punktas dvi dalys. Pirmoji dalis kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta antroji dalis kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 25 punktas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 32 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 kas už. Tikriname, gerai, tikriname 32 punktą. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 34 punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Nėra aišku. Taigi tikriname elektroniškai. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Tiesiog gal galite kelti rankas aiškiau. 43 punktas, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta 44, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta 46, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta 67, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta perinama A, prie A konstatuojamosios dalies yra trys dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta antroji dalis kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta trečioji dalis kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. D konstatuojamoji dalis kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta K konstatuojamoji dalis dvi dalys. Pirmoji dalis kas už. Kas prieš. Čia yra pirmoji dalis, sako pirmininkė. Kas už dar kartą? Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. L konstatuojamoji dalis. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. N konstatuojama dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Q konstatuojama dalis kas už. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. T konstatuojama dalis kas už. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Dabar perėsime prie pono Bekerio pranešimo dėl socialinio verslo iniciatyvos. Pradėsime nuo pirmojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. Dabar pereisime prie 11 punkto. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. 26 punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. 31 punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už? kas prieš, susilaikė patvirtinta. Sveikiname ponę e, pranešėją. Dabar sustabdysime balsavimus, nes priimsime Haičio prezidentą. Matau, kad yra nepatenkintų. Bien, devant, devant, devant une telle protestation. Na kągi, kadangi tiek išgirdau protesto e, garsų, galime toliau balsuoti. Tęsti balsavimus. Ponios Taisen pranešimas. Taigi, tęsiame darbą. Ponios Taisen pranešimas. Pirmasis pakeitimas. Kas balsuojame vardiniu balsavimu? Baigiame balsuoti. Atmesta. Antrasis punktas - vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antrasis punktas, trečiasis pakeitimas, dvi dalys, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Antroji dalis. Keliant rankas kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas vardu, balsuojama vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti dėl pirmosios dalies. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis, keliame rankas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Devintasis pakeitimas dvi dalys. Pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis, vardinis balsavimas vėlgi, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuot. Atmesta. Penktasis pakeitimas, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dabar priedas, vardinis balsavimas dėl priedo, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Tryliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuot. Atmesta. AE konstatuojamoji dalis, čia yra dvi dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta, antroji dalis vardinių balsavimų, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. CN konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. CE, CP konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas. Prašau, ar kažkas paprašė žodžio? Paskui. Tvarkoj. Kągi, CP konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Baigiame balsuot. Patvirtinta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname ponę Taisin pranešėją. Liko Paskutinis balsavimas, taigi paskubėkime. Pono Neuzerio pranešimas ir čia balsuojame dėl viso teksto iš karto, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Pone Strif, Stifler. Pone pirmininkė, Aš apgailestauju, kad yra, pakeista yra darbo tvarkė, nes šiandieną mes priimsime Haičio prezidentą. Ir aš norėčiau Jums priminti, kad Haitis yra labai svarbi šalis, kalbant apie pagalbos teikimą. Taigi mes turime labai mandagiai elgtis ir priimti pona, pona e, Haičio prezidentą. Aš labai apgalėstau, kad buvo pakoreguota darbo tvarkė. Jis jau ateina ir aišku, mes dabar jį priimsime.